Perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Pirmiausia, išklausysime motyvus dėl Zver pranešimo judus jaunimas. Ponas Jekolino pirmiausia. Sì, signora... Sì, signora Presidente. Non... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų nėra jokios abejonės, kad šis pranešimas yra žingsnis į priekį, kuriant naujas mokymosi galimybės jaunimui - daugiau mokslinių tyrimų, daugiau inovacijų, daugiau strategijų, ES 2020 strategijos įgyvendinimas. Visa tai yra labai svarbu šiame kontekste - daugiau mokyklų, daugiau mokymo, daugiau universitetų daugiau realaus bendradarbiavimo tarp jaunimo. Visą tai galėtų atnešti pridėtinės verties, vertės ir skatinti, proteguoti kultūrą. Mūsų tikslas yra užtikrinti mokymo sėkmę. Dėl to aš balsavau už jį. Jaunimo judumas, daugiau judumo, daugiau galimybių įsidarbinti Bet čia kalbame ne tik apie galimybės suteikiamas jaunimui. Kalbame apie galimybės aukti apskritai tiek jaunimui, tiek kitiems asmenėms. Dabar ponas Koslik. Dabar pono Koslik eilė pasisakyti. Vážený pán prezident, stený pán. Ačiū pirmininkė. Aš palaikiau, balsavau už judaus jaunimo iniciatyvą, kurios tikslas sumažinti mokyklos nebaigiančių vaikų skaičių iki 2020 nuo 40 iki 15 procentų bei užtikrinti, kad e, universitetą baigtų daugiau jaunimo, jeigu lygintumėt situaciją su JAF ir Japonija, tai Japonija tokių yra 50 procentų. O šiuo metu nuo 18-24 mm, metų amžiaus tik tai 14,5 procento jaunų žmonių neturi vidurinio išsilavinimo ir jie taip pat dažnai neturi iš darbo. Prognozuojama, kad iki 2020-ųjų išauks tokių uh, žmonių universitetą baigusių uh, e, žmonių paklausa. Ponas Kalinovskis. Ačiū, pirmininkė. Europos programos skirtos jaunimo, jaunimui E, laukia mūsų paramos, nes mes kalbame apie mūsų žemynų ateitį. Ir tų žmonių ateitis dabar yra tikrai neužtikrintoje situacijoje. Mes turime padėti jiems mokytis, e, išmokti kalbų ir laisvai pasirinkti, kur jie nori lankyti mokyklą. Ne visi turi pakankamai pinigų, kad galėtų susimokėti už išsilavinimą. Egzistuoja Leonardo, ir Erasmus programos. Ir tai įrodo, kad joms skiriamos lėšos yra tinkamai išleistos lėšos, nes tai ypač aktualu jaunimui iš kaimo vietovių, nes ten, vaikams iš ten yra sudėtingiau mokytis universitete, perspektyvos yra kitokios. Ponas Tokula, prašom. Ačiū pirmininkė. Pranešimas yra išties puikus, turiuomenį pranešimą dėl judaus jaunimo. Ši programa yra viena iš sėkmingų programų. Netgi jeigu skeptikai ir mano, kad tos programos nieko vertos, bet jos e, labai puikiai prisideda prie Bolonijos proceso, prie Kopenhagos proceso. Man atrodo, kad mes ir toliau turėtumėm skatinti tokias teigiamas tendencijas, turėtumėm e, suteikti jaunimui galimybių studijuoti kitose šalise. Tokiu būdu e, mes keičiamės geriausią turimą praktiką. Išsilavinęs jaunimas svarbus ekonomikos augimui. Taip pat labai svarbu, kad jaunuoliai vystytųsi kaip asmenybės ir kaip europiečiai. Pirmininkė, mes jaunų žmonių kartas Europoje pasmerkėme e, skurdui ir įsiskolinimui, dar negimusius vaikus tam pasmerkėme. Visą tai dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Mes priešinamės e, taupimo priemonių paketui ir taip pat suvokiame, kad patvirtinus prieš metus kai kurių valstybių gelbėjimo priemonių paketą, jis nieko nepadės pasiekti, nes Graikijai vėl reikia daugiau pinigų. Tai yra apgaulė, nežiūrėti tai mes tokią pat politiką vykdome toliau Portugalijoje ir taip pat esame ją Graikijoje ir nepripažįstame, kad padarėme klaidą. Tai ar mes tikrai tikimės, kad mūsų rinkėjai mokės tą didžiulę kainą už mūsų ap apsigavimą. Pone Markūnaitė džiaugiuosi kad šiandien pritarėme pasiūlymams dėl rezoliucijos judus jaunimas europos švietimo ir mokymo sistemos tobulinimo pagrindas kadangi šioje rezoliucijoje yra pateikiamos aiškios rekomendacijos bei išgrynintos esminės kryptys kuriomis galėtų ir turėtų vadovautis europos sąjungos šalys siekdamos švietimo ir mokymo sistemų tobulinimo. Visgi norėčiau išskirti keletą aspektų. Pirmiausia, vertinant tai, kad iniciatyva Judus jaunimas siekiama strategijoje Europa 2020 nustatyto pagrindinio tikslo iki 20 metų sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį nuo 15 iki 10 procentų, pasigendu priemonių rekomendacijų, kurios būtų orientuotos į mokytojų kompetencijos, kvalifikacijos ar profesijos prestižo kelimą. Turime aiškiai įsivardinti, kad mokytojo profesija yra didžiausia visuomeniai pridėtinė vertė kūrinti profesija, bei siekti užtikrinti, kad Europos šalių mokytojų mokytojai būtų geriausi. Labai sveikinu dokumente išsakytą raginimą komisijai pateikti visą apimančią strategiją skirtą skatinti neformalųjį švietimą. Ir raginčiau esminę šio dokumento rekomendacijas tiesiogiai susijęti su daugiamatė finansinė perspektyva. Ačiū. Frau Präsidentin, heute. Ponas Posilt, ačiū pirmininkė. Kalbant apie Vokietijos jaunimą, tai Vokietijoje mes vykdome bendradarbiavimą su Čekijos jaunimu. Turiu pasakyti, kad pranešimas yra e, neįkainojamos vertės, nes ten kalbama apie keletą svarbių aspektų. Ten kalbama apie universitetų tinklų kūrimą, taip pat kalbama apie profesinį mokymą, bei taip pat apie užsienio kalbų žinias. E, Pirmininkė, aš, man tikrai labai patinka e, Šekspyro kalba, bet tikrai tenka apgailę stauti, kai yra išmokstama tik viena papildoma, tik viena užsienio kalba. Turėtumėm skatinti mokytis kaimininių šalių kalbas. E, kaimynus geriausiai suprantame, kai galime kalbėti jų kalbą. Ir čia mums tenka didžiulė užduotis ir didelės galimybės. Oh. pani przewodnicząca za udzielenie mi głosu! niezmiernie cieszy mnie że inicjatywa. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad iniciatyva Judus jaunimas yra dalis Europos strategijos 2020. Man taip pat džiugu, kad kalbame apie neformalų švietimą ir dalyvavimą jaunimo organizacijose, savanorių organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose. Neformalus švietimas gali pagelbėti jaunimui tapti gerais komandos žaidėjais ir siekti savo individualių interesų ir juos plėtoti, bei pasinaudoti visomis galimybėmis. Dėkuoju, dabar periname prie Hannibal pranešimo ankstyvasis mokymasis. Pirmiausia, ponas Kalinauski, prašom pani przewodnicząca! dzieci są naszą przyszłością to one będą tworzyć w przyszłości świat. vaikai yra mūsų ateitis nes vaikai atėjus laikui kurs europos visuomenę būtent todėl mums reikia šviesti ugdyti e, savo vaikus nuo, nuo pačių pirmųjų metų švietimas turi būti grindžiamas tvirtu pagrindu švietimą turėtų vykdyti gerai parengti mokytojai. Mes turėtumėm siekti užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams iš kaimų ir iš miestų, iš skurdesnių ir pasiturinčių šeimų. Visi vaikai turi turėti tokias pat galimybės. Ir čia aš kalbu apie vaikus iš kaimo vietovių. Nes vaikai iš tokių vietovių turi prastesnės galimybės e, patekti universitetą. Pone Takula, dėl Hannibal pranešimo. Pone pirmininkė, labai svarbu skirti dėmesio ankstyvajam vaikų mokymui ir priežiūrai. Man labai primtinas ponios Hannibal pranešimas, aš buvau šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. E, tačiau Nors ir pranešimas yra labai geras, norėčiau pridurti štai ką. Švietimas ir priežiūra turėtų užimti svarbiausią vaidmenį. Aš manau, kad pirmaisiais gyvenimo metais padaroma, padaroma svarbiausia darbai, todėl e, vaikai turėtų gyventi saugioje aplinkoje. Tik tuomet jie galės sėkmingai gyventi vėlesniuose gyvenimo etapuose. Taigi apie švietimą mes galėsime kalbėti ir vėliau. Priežiūra taip pat yra labai svarbus dalykas. Įvairūs modeliai yra aptarinėjami. Ir išeities taškas turėtų būti toks. Nuo pat ankstyvųjų vaiko dienų neturėtume nustumti į šalį ne vieno vaiko. Visiems vaikams turėtume steigti galimybės e, gyventi gerą gyvenimą. Ačiū. Praėjusią vasarą lankiausi jūsų apygardoje ir E, vežiau vaikus prie jūros ir stebėjau, kaip mano dvi dukros statė smėlio pilį, visiškai nekreipdamas dėmesį į artėjantį potvinį. Jos buvo įsigilinę į savo darbą. Aš negalėjau jų nutraukti, negalėjau prisiversti joms pasakyti, kad ateina potvinis. Tokia pat e, nuotika mane apėmė šiandien, peržiūrint balsavimo sąrašą, grėsia ekonominė krizė. Mes kalbame apie E, ankstyvą mokymą, APTDO konvencijos e, įsipareigojimus apie tai, kad Sarajevas turėtų tapti kultūros sostinė. 1974 metais Europos e, valstybės pagamino 60 procentų pasaulio BVP, o dabar. Ir šiais metais tai sudarys tik tai 26 procentus, o dar vėliau tik tai 15 procentų. Ir mūsų štai kokie. Štai, štai kaip yra ir visos kitos valstybės suvokia, kokius privalumus teikia decentralizavimas. Pone Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į diskusijų metu šiandieną ryte e, išsakytą vieno parlamentaro pono Tomaševskio dezinformaciją dėl to, kad anot jo Lenkų tautinės mažumos vaikai Lietuvoje negali mokytis Lenkų kalbą. Tai tiesiog žiniai, kad Lietuvoje gyvena apie 200 tūkstančių Lenkų kilmės Lietuvos piliečių, veikia 62 mokyklos vykdančios ūkdymą tik Lenkų kalba ir 34 mokyklos su lenkiškomis klasėmis. Tuo tarpu Vokietijoje, kur gyvena 2 milijonai Lenkų kilmės, žmonių nėra nei vienos valstybinės mokyklos skirtos lenkams. pabrėžtina kad tik lietuvoje lenkų tautybės piliečiai gali gauti išsilavinimą lenkų kalba nuo darželio iki universiteto. tai unikalus pasaulyje atvejis. būtent lietuvoje veikia vienintelis lenkijos universiteto padalinys užsienyje bialystoko universiteto filialas ir keturiasdešimt du procentai apklaustų lietuvos tautinių mažumų atstovų mano jog nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas yra kliuvinys jiems konkuruojant darbo rinkoje. tai keista girdėti priekaištus dėl lietuvos švietimo įstatymo kuris yra analogiškas koks, kokiu yra vadovaujamasi lenkijoje ir tiesiog norėčiau užduoti retorinį klausimą ar ponas tomaševskis mano kad lenkijoje taip pat yra skriaudžiamos tautinės mažumos? Dėkuojam pekne, pani predsednička. Pone Zaborska, dėkoju už galimybę pasisakyti. Diskusijų metu aš jau kalbėjau ir džiaugiausi tuo, kad ponia Hannibal bandė rasti sutarimą e, visose politinėse frakcijose. Nepaisant to, aš balsuodama susilaikiau. Dėl to, jog mano nuomonė šis pranešimas žengia į valstybėms narėms priklausančių kompetencijų sritį. Pavyzdžiui, jame yra džiaugiamasi Barcelonos tikslais. Tačiau Barcelonos tikslai sužlugo. Mes matėme tik tam tikrus primetamus skaičius. Aš manyčiau, kad valstybės narės turėtų išsaugoti kompetenciją ir turėtų nuspręsti, kiek švietimo institucijų joms reikia. Juk svarbus yra čia neskaičiai, svarbus yra kokybiniai rezultatai. Aš manau, kad tokia galimybė turėtų būti palikta kiekvienai valstybei nariai. Aš apgailestauju, bet negalėjau pritarti e, šiam pranešimui, nes jis prieštarauja mano įsitikinimams. Dėkoju. Dabar perėsime prie ES ir Mauritanijos žvejybos, žvejybos partnerystės susitarimo. Me, madam, I... Atsiprašau, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasisakyti šiuo klausimu, paaiškinti savo motyvus, ar galėčiau tą padaryti. Okay, go ahead. Gerai. Pone pirmininkė, vaikystė yra labai svarbus etapas vaiko vystimėsi. Vaikystės išgyvenimai turi poveikį vėlesnėme gyvenime ir švietimas ankstyvaisiais metais yra labai svarbus dalykas. Investicijos į išsilavinimą yra labai svarbios kiekvienam asmeniui. Mes turėtume remti tokį švietimą. Mes turėtume skirti dėmesio ir tėvams, turėtume apsaugoti tėvus, nes tėvai yra pirmieji mokytojai. Taip pat čia yra kalbama apie tai, ką reikėtų daryti su tėvais, kurie nesirūpina savo vaikais ankstyvame amžiuje. Manau, kad ES turėtų pagerinti situaciją valstybių narių šeimose. Dabar perėsime prie ES Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendro žuvinkistės politikos rėmėjai sako, kad žuvims nesvarbios nacionalinės sienos. Ir taip ir yra, reikėtų apie tai pagalvoti, tačiau realybė kokiagi yra. Teritorinė jurisdikcija ir nuosavybės teisės yra vienintelis geras pagrindas konservavimui įtvirtinti. Galime pažiūrėti į Folklendo salas, į Naująją Zelandiją, į kitas šalis, kurios taiko atitinkamą nuosavybės politiką ir teisės. Žuvininkystės ištekliai yra labai svarbus, į juos turime žiūrėti atsargiai. Deja, į žuvininkystės išteklius ES žiūrima kaip į bendrą turtą, prie kurio gali prieiti bet kas. Vienas dalykas. Labai svarbu dabar apie tai kalbėti. Per pastarosius e, metus e, strimelė migravo į Islandijos vandenis labiau. Ir galbūt tai yra geras dalykas Islandijai, galbūt mums pasiseks po kelių metų, kai žuvis pradės migruoti į kitus vandenis vėl. Bet svarbiausia mums yra pripažinti uh, nuosavybės teisės, vandenų nuosavybės teisės. Ačiū. Kągi dabar eikime prie viešųjų pirkimų. Ponas Mikolašič, prašom, ar norite pasisakyti dėl viešųjų pirkimų? Ne, pirmininkė. Aš prašiau žodžio, norėdamas pakomentuoti smulkų į verslą aktą. Šio klausimu dėl viešųjų pirkimų pasisakyti nenoriu. Kągi gerai, dabar eikime prie krizės Europos žuvininkystės sektorija išaugus naftos kainoms. Visų pirma, žodis ponui Jar. Ačiū pirmininkė. Kylančios naftos kainos nėra vienintelės kaltos dėl krizės žuvininkystės sektorija. Degalams yra taikomos mokesčių lengvatos. Antra, deminimis taisyklės. Jos yra tam, tikros, tam tikras šansas žvėjams, kad jie galėtų vykdyti savo uh, veiklą. Na ir trečia, neteisinga kaltinti vien tik išaugusias naftos kainas. Aš uh, Norėčiau paraginti valstybės narės ieškoti um, novatoriškų sprendimų. Ačiū toliau, pane Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad reiškiu solidarumą visiems tiems, kurie nuo žemės drebėjimo nukentėjo Mursijoje reiškia užuojautą žuvusiųjų ir nukentėjusių sužeistųjų šeimoms. Dabar keletą žodžių apie rezoliucijas. Aš esu tikrai giliai susirūpinusi dėl krizės žuvininkystės sektorėje išaugus naftos kainoms. Per trejus metus tikrai tos tikrai išaugo naftos kainos. Šios išaugusios kainos taip pat turės įtakos aplinkos apsaugai bei konkurencingumui. ES ir toliau turi remti žuvininkystės sektorių. Reikėtų užtikrinti, kad žvėjai būtų vis mažiau priklausomi nuo iškastinio kūro. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš pritariu šioms rekomendacijoms. Žuvininkystė yra pavojinga veikla. Jie labai priklauso nuo oro sąlygų pasikeitimo ir nuo žuvų išteklių. Be to dar prisidėjo ir išaugusios naftos kainos. Taigi galiausiai mums reikės ieškoti sprendimo Europos Sąjungoje. Reikės galvoti apie energetikos išteklius, taip pat reikės žvelgti į tas teritorijas ES, kurios anksčiau buvo pamirštos. Daug kas keičiasi. Jeigu mes pasiūlymą Europoje pakeistume, pa, paslą pakeistume, tai galėtume tapti mažiau uh, priklausomi nuo nedemokratinių režimų. Dėkoju. Dabar perėsime prie smulkiojo verslo akto apžvalgos. Pirmiausia, ponas Rauda, tačiau jo posėdžių salėje nėra. E, antras, ponas Mikolačič. Ačiū už man sutiktą žodį. Pritariu reikalavimui kolegos dėl smulkio verslo akto projekto apžvalgos ir jo mm, mm, gyvendinimo, našumo vertinimo. Tai turi būti daroma nuolatos. Mažasis ir smulkus verslas yra verslo stuburas. Tas sektorius sukuria vieną milijoną, šimtą milijoną darbo vietų. Tačiau regioniniu mastu finansinė parama novatoriškams sprendimams bei verslo inkubatoriams uh, yra nepakankamas. Europos Sąjungoje yra, Europos Sąjungoje yra parengta studijų, kad 75 procentai mm, iš 21 milijardo euro buvo skirta e, mažoms įmonėms, tačiau pasinaudoja tuo tik tai labai nedaug įmonių, nes, o jų yra daug daugiau. Um, Mičiau, ačiū pane pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių šiuo klausimu. Kalbėsiu keturių kolegų vardu šiuo klausimu. Mes pritarėme tokioms nuostatoms, kurios remia MVI. Mes suvokiame MVI reikšmę tiek Airijos ekonomikai, tiek ir Europos ekonomikai. Tačiau mes nepritarėme tai konsoliduotai e, mokesčių baziai. kad ir kas atsitiktų rytoj, pavyzdžiui, Vokietijoje, jie e, dabar pradeda kitaip galvoti apie tą bendrą konsolizuotą mokesčių bazę. Neįneškime propagandos į tokias diskusijas. Yra argumentų prieš ir už šiuos, šią konsoliduotą mokesčių bazę. Manau, kad reikėtų galvoti apie visokią įmanomą paramą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Mes balsavome prieš konsoliduotą mokesčių bazę, bet nebalsavome prieš visą pranešimą, nes tikrai pritarėme tam, kad MVI yra reikalinga iš tiesų e, pagalba ir parama ir norėčiau, kad tai būtų įtraukta į posėdžio protokolą. Pone Mečiau, turiu Jums klausimą. Ar galėtumėte pasakyti, kągi reiškia tas CCTB? E, džiaugiuosi, kad manęs paklausėte tokio klausimo. CCTB reiškia bendra įmonių konsoliduota mokesčių bazė. Ačiū. Tiesiog norėjau, kad ir mūsų posėdį stebintis svečiai suprastų, apie ką jūs kalbate. please. I was just about to ask whether some... Norėjau paklausti štai ko, ar kažkoks dalykas gali tapti ideologija vien dėl to, kad e, tai nėra mm, populiaru, tai, tai, tai nėra plačiai palaikoma Airijoje. Tai, tai neklausimas apie tai, ką airiai mėgsta ir ko nemėgsta. Mes esame Europos parlamento nariai ir mes reiškiame savo nuomonės. Mes neprivalome perduoti e, valstybių ar e, vyriausybių nuomonių. Visi parlamentarai yra čia tam, kad išreikštų savo nuomonę. O kalbant apie konsoliduotą įmonių mokesčio bazę, kur dabar kuri dabar e, jau nebepalankiai vertinama Vokietijoje. E, Yra juk įrodymų, kad tai nebūtinai yra naudinga ir mes ne, ne, neprivalome kiekvienu atveju konkrečioje situacijoje siekti ir laikytis politinio korektiškumo. Dabar ponas Taklo ir čia mes aiškinamės dėl balsavimo motyvų. Ačiū pirmininkė. Dėl įmonių mokesčio bazės Tai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis ES, nes 27 valstybės narės turi labai skirtingas struktūras. Bet kadangi mes veikiame vienoje rinkoje, labai svarbu užtikrinti, kad mažos bei vidutinės įmonės iš tikrųjų e, turėtų lygesnės konkurencijos sąlygas. Šiuo metu tokių lygių sąlygų nėra. smulkus ir vidutinis verslas dėl to yra tikrai susirūpinęs. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms sunkiau veikti bendroje rinkoje, jos patiria didžiulių logistinių iššūkių, pavyzdžiui, Suomijos įmonės. Taigi joms reikia tam tikrų kompensacijos metodų, galbūt mokestinių lengvatų arba reikėtų lygesnių konkurencijos sąlygų. Labai svarbu, kad toks pranešimas buvo parengtas. Mes turėtumėm užtikrinti, kad šiauriniai regionai, ten esančios įmonės turėtų vienodas sąlygas konkuruoti su kitomis europinėmis įmonėmis. Panas Kelly. Ačiū. Norėčiau pritarti kolegos Mitchell pasisakymui dėl bendro įmonių mokesčio. Tačiau norėčiau dėmesį sutelkti į kitus klausimus. Buvo pasiūlytas žodinis pakeitimas dėl klastojimo. Tai buvo individualus asmeninis pasiūlymas. Suklastotos prekes labai kenkia verslui visoje Europoje ir nepakankamai yra metama pastangų kovai su šiuo reiškiniu. Kai kurios šalis sukuria saugias sąlygas prekiams, tokiams suklastotoms prekiams atvykstančiams į ES. Mes turime imtis veiksmų prieš tokias šalis, nes tokia praktika labai kenkia legaliam teisėtam verslui. Mes turėtume užkirsti kelią tokiai praktikai. Ačiū ponios Merkis pranešimas dėl inovacijų sąjungos. Pirmiausia, ponas Bylan. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szybszy rozwój, wydajność, efektywność. Ačiū, pirmininkė. Našumas, konkurencingumas, spartus vystimasis - tai geriausios priemonės kovoti su ekonominėmis problemomis, tačiau, kad tai būtų įmanoma, imtis bendrų veiksmų inovacijų vardan. Turime skatinti piliečių kūrybiškumą, pavyzdžiui, suteikiant galimybę darbuotojams teikti pasiūlymus, kurių tikslas užtikri, būtų užtikrinti, kad darbas būtų našesnis. Kitas svarbus dalykas - vartojimas. Nebejoju, kad mūsų piliečiai nori naudotis pažangiausiomis technologijomis. Europiečiai jau yra patys nemažai parengę phone telefono e, pritaikymo modeliu. Reikia įtraukti akademinį pasaulį labiau į šias pastangas. Tam reiks vietos ir, e, regio, ir centrinės valdžios paramos. E, Europoje reikia kurti gerovę. Ir manau, kad mūsų e, patvirtintos priemonės leis mums to siekti. Ačiū pirmininkė, dėja vakar negalėjau sudalyvauti diskusijoje, man nebuvo suteiktas žodis. Na, bet dabar aš norėčiau pritarti tiems kalbėtojams, kurie sakė, kad inovacijos ir tyrimai turėtų vykti ir žemės ūkio sektorija. Žemės ūkis nėra senoviška ekonomika, žemės ūkis yra ir modernus sektorius, kuriam taip pat reikia e, inovacijų. Žemės ūkio sektorius susiduria su keliais svarbiais iššūkiais. Visų pirma, tai yra užtikrinti, kad žmonės turėtų ką valgyti. Antra, taip pat reikėtų išsaugoti ir aplinką. Na, o trečia, tai yra energijos gamyba. Šie pagrindiniai žemės ūkio tikslai taip pat nusipelno mokslininkų dėmesio tiek šiandien, tiek ir ateityje. Ačiū. Čiausia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 smulkios bei vidutinės įmonės gali padėti išlikti ekonomikai konkurencingą ateityje. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad 3 iš 4 e, smulkių bei vidutinių įmonių prašymai dėl finansavimo yra atmetami, jos atmeta bankai. Mes turėtumėm įtikinti valstybės narės labiau remti e, smulkės bei vidutinės įmonės, bet tokios paramos šios įmonės nesugebės e, didinti Europos konkurencingumą. Ačiū. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ponas Kurski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiam visapusiškam ir įdomiam pranešimui apie Europos pertvarkymą pasaulyje po krizės. Manau, kad tai sumažins protų nutekėjimą. Todėl mes turime užtikrinti tvarę plėtrą, turime skirti kur kas daugiau lėšų inovacijai ir moksliniams tyrimams, turime skatinti šalis ne tik skirti daugiau lėšų šiems tikslams, turime skatinti, nustatyti tam tikrą minimalę biudžetinę liniją, kuri būtų skirta moksliniams tyrimams ir plėtrai. Finansavimo lygis neturėtų būti nustatomas kitų svarbių ES politikos krypčių sąskaita. Ačiū. Pone Ek. Ačiū pirmininkė. Žinome, kad inovacijos vaidina ypač svarbu vaidmenį ekonominėme ir socialinėme vystymise Europoje. Nežiūrinti tai, Europa nėra parengusi jokios strategijos inovacijų sričiai. Todėl džiugu, kad pateiktas toks komisijos pasiūlymas. Šiame dokumente, skirtame inovacijų sąjungoje, kai tvirtiname taisyklės, turime pasirūpinti, kad supaprastintumėme reikalavimus, kad mažintumėm biurokratiją. Tai labai svarbu. Visi užsimantis moksliniais tyrimais dirbant dirbantis versle ar maž MVI atstovai tą nuolatos kartoja, nes norint pasinaudoti ES lėšomis didžiausia kliūtis, kurią reikia įveikti, yra biurokratija. Taip pat turime pasirūpinti, kad būtų įdėktos našesnės valdymo sistemos ir reiktų daugiau dėmesio skirti dideliems projektams, o ne lėšų išskirstumui daugeliui mažų, proje, smulkių projektų. Ir inovacijų sąjunga tikrai gali būti naudinga priemonė spręsti ir klimato klausimus. Dabar pername prie TDO konvencijos dėl jos papildymo rekomendacijomis ir ponas Repa arki on usein epävarmaa. Alia... Pirmininkė, e, namų darbininkams kyla daug pavojų. Toks darbas yra nevertinamas, jie yra išnaudojami dažnai. Suomijoje namų darbininkais dažnai dirba migrantai, daugelis yra atvykę nelegaliai į mūsų šalį. Jie nefiguruoja jokiose registruose, jie yra iš, e, išnaudojami. E, ir taip toliau. Tada konvencija dėl namų darbininkų yra vienas iš būdų, bandant užtikrinti šių asmenų e, žmogaus teisės ir plėtoti jų darbo teisės. Būtų naivu teikti, kad pas mus Europoje nėra nelegaliai dirbančių namų darbininkų. Tai yra šio laikinės vergovės forma. Tie žmonės atsiduria nepavydėtinoje situacijoje, jie negali niekam pasiskūsti apie smurtą prieš juos, apie jų išnaudojimą, apie lytinį priekabiavimą. Ir net ir mūsų pačių ES piliečiams kyla rizika tapti namų darbininkais ir būti išnaudojamiams. Aš manau, kad tie dalykai turėtų būti įtraukti į ES 2020 strategiją. Ačiū den beschäftigungsverhältnissen im privaten. Pane pirmininkė, sako ponas Jar, kalbėdama šiuo klausimu pritariu tiems, kurie teigia, kad pastangos šia kryptimi yra pagirtinos, nes šioje srityje daugiausia dirba moteris ir jos turi teisę tikėtis tinkamo atlyginimo ir atitinkamų darbo valandų. Iš tiesų, čia yra daug neteisybės ir čia vyksta baisus dalykai. Tačiau tai yra teisėti reikalavimai, tačiau turime e, vengti perteklinės biurokratijos. Vokietijoje, jei įdarbini žmogų savo namuose, iš karto turi kreiptis į konsultantą mokesčių klausimais, nes egzistuoja tokia sudėtinga biurokratija ir taip su sudėtinga įgyvendinti visus reikalavimus, taip e, užima laiko, pinigų ir tai labai alinantis darba, dalykas. Todėl daugelis bevelėje mokėti grinais pinigais ir taip prisidėti prie juodosios darbo rinkos palaikymo. Dabar perėsime prie kito pranešimo atsparumas antibiotikams. Pone Jar, žodis Jums iš karto. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie šias problemas. Visų pirma, yra teisinga tai, kad turėtumėm siekti, jog kiek įmanoma mažiau naudotumėm antibiotikų gamindami mėsą. Antra, reikėtų atlikti išsame analizę, išanalizuoti visus turimus duomenis ir išsiaiškinti, kas vyksta ES valstybėse narėse. Na ir visa, visos valstybės narės tokioje analizėje turėtų dalyvauti. Trečia, reikėtų atlikti papildomus mokslinius tyrimus, ištrinėti kengsmingą poveikį. Na ir taip pat turiu pasakyti, kad e, ideologija vis tiek mokslo niekaip nepakeis. Uh, on... Dabar šakė pranešimas ir e, es išorės veiksmų kultūriniai aspektai. Pirmiausia, panas Repo. Pone pirmininkė, buvo verta pritarti šiam pranešimui. Mes esame ekonomikos milžinas, tačiau ES galėtų būti ir kultūros milžinė. Kalbant apie kultūrinę įvairovę, ES yra vieninga toje įvairovėje ir diplomatiniai santykiai galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Kiekvienas asmo turi turėti galimybę prieiti prie kultūrinių paslaugų. Mūsų kultūros politika galėtų būti pritaikyta palaikant santykius su kitomis šalimis, su kuriomis nėra sudaryta kitokio pobūdžio partnerystės susitarimo. Mes turime remti kultūros vystimasi Šiaurės Afrikos artimųjų rytų šalise, šalise, kurios kuria pilietinę visuomenę. Kalbant taip pat ir apie dvišalius priekybos susitarimus, juose taip pat būtų galima kalbėti ne tik apie socialinę atsakomybę, bet ir apie kultūrinius aspektus. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų e, turėti kultūros padalinį, kad kultūros politika labiau figuruotų ES užsienio ir saugumo politikoje. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Europos kultūrinis paveldas yra tikrai labai vertingas. ES valstybės narės turi labai skirtingas kultūras mes galime mokytis vieni iš kitų, kaip pasinaudoti kultūros privalumais. Skatindami kultūrą mes galime kelti ir ekonominį lygį. Čia labai svarbu paminėti ir naujas technologijas. Naujas technologijos gali padėti ginti žmogaus teisės, ypač tose šalise, kur klesti cenzūra. Uh, Taigi aš manau, kad reikėtų skatinti interneto naudojimą globalių lygmenių, ypač priespaudą patiriančiose bendruomenėse. Norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam, kad kultūra būtų skatinama ir diplomatiniais kanalais. Ačiū, toliau ponas Zobro. Ačiū, pirmininkė. Tos deklaracijos, kurios yra įtrauktos į pranešimą, yra labai svarbios. Aš norėčiau paminėti, kad e, parašyta, jog ES yra įpareigota imtis globalių veiksmų ir ginti žodžio laisvę, spaudos laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Europos komisija taip pat turėtų propaguoti ir interneto laisvę, ypač tada, kai kyla kažkokia grėsmė. Mes turėtumėm stebėti, kaip yra e, ginamos pagrindinės laisvės. Aš pastebėjau, kad kartais mes skatiname pagrindinių laisvių gynimą stebėti užsienyje, tačiau pamirštame uh, kad e, tiesiog pasižiūrėti, kas vyksta pačioje Europos Sąjungoje. Tarkim, e, Lenkijoje buvo vienas pavyzdys, kai e, Vokietijos žurnalistui nebuvo leista dirbti Žečpaspolitos laikraštėje, kuris kritikavo vyriausybę. Ir aš manau, kad tokius atvejus taip pat turėtumėm viešinti, ponas Takula. Puhemies Pone pirmininkė, labai svarbu, kad kultūrinis matmuo įtrauktas į mūsų užsienio politikos diskusijas. Taip yra dėl to, kad dėl neramumų artimuosiuose rytuose mes pamirštame, pamiršome kultūrinius dalykus, prieš dešimtmečią, pavyzdžiui, santykiuose su Sirija nuo 63 metų mes pamiršome, kad pagal toje šalyje galiojančius įstatymus galima gana lengvai suimti žmonės, tačiau pamiršome, kad santykiuose svarbu tik ne tik ekonomika ir prekyba. Mano kolegė Briepaus sakė, kad žmogaus teisės yra labai svarbus kultūrinio matmens uh, e, aspektas žmogaus teisės ir demokratija. Tai yra tas pats brandolys ir apie tai taip pat turime kalbėti savo užsienio politikoje, o ne tik viską vertinti iš grinai ekonominės persekpės. Ponas Kurskis, ačiū pirmininkė. Aš balsavau už, už šį įdomų pranešimą skirtą Europos išorės veiksmų kultūrinėms aspektams. Kaip aš negalėčiau palaikyti teiginių, kad reikia palaikyti demokratiją bei e, laisvę naudotis žiniasklaidą visame pasaulyje. Tačiau vis tiek man atrodo, kad mes pernelik rūpinamės tuo, kas, kad vyksta už es ribų ir visiškai ne, ne, nematome, kas vyksta pas mus. Pavyzdžiui, Lenkijoje, kur e, pradėjus dirbti dabartiniai koaliciniai vyriausybei, e, žurnalistai buvo masiškai atlidinėjami iš valstybės valstybinių žiniasklaidos kanalų. Pavyzdžiui, tokie žmonės kaip Jacek Cobala, ponia Gargas ir kiti buvo atleisti. Daugybė kitų žurnalistų neteko teisės dirbti viešoje žiniasklaidoje. Lenkų žurnalistai yra smaugiami, tai yra gėda. Ačiū. Norėčiau atkreipti pono Takulos dėmesį. E, Sančias Smith, vienas iš paskutinių pranešimų dėl kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimo ir Sarajevo 2014 m. Europos kultūros sostinės klausimo. Jūs prašėte galimybės pasisakyti dėl abiejų šių pranešimų. Dvi minutės jums. Prašau. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirma, Dėl Šmit pranešimo turiu pasakyti, kad turime pripažinti kultūros ir kūrybos sektorių reikšmę ir vertę ir šių sektorių poveikį mūsų ekonomikos augimui. Tai yra nepaprastai svarbu. 2,6 procentai nuo BVP yra sukūriama būtent per kultūros ir kūrybos sektorius. 3,1 procentas gyventojų dirba tose sektoriuose. Per pastarosius dešimtmečius šie sektoriai augo, plėtojosi ir tai bus ir ateityje. Kai kalbame apie kultūrinį aspektą, turime prisiminti, kad čia svarbu yra ir asmenų vystimasis svarbu yra ne tik ekonomikos vystimasis, bet ir piliečių vystimasis. Mes turime galvoti ne tik apie BVP augimą, bet ir apie tai, kad žmogus, kiekvienas gimęs žmogus prisidėtų prie BVP, bet taip pat ir gyventų išskirtinį unikalų gyvenimą. Tam turime sudaryti tinkamas sąlygas ir kaip ES mes turime tuo pasirūpinti. Labai dažnai į ES yra žiūrim, žiūrima kaip į ekonominę bendradarbiavimo organizaciją. Dažnai yra nematomas platesnis vaizdas. Dėl Sarajevo 2014 metų Europos kultūros sostinės. Kultūros komitetas tai minčiai pritarė. Tais metais bus e, minimos pasaulinio karo metinės ir mes norėtume 2014 metais tapti liudininkais ilgų dešimtmečių taikos, taikos, kuri tiek daug metų tęsiasi. Mes norėtume, kad Vakarų Balkanų šalis būtų labiau įtrauktos į tokius e, procesus. Ačiū. Dėkoju. Baigiamas balsavimo motyvų paaiškinimas. Posėdis nutraukiamas iki šios popietės trečios valandos.